Mavrojanis. Diskusija šiuo klausimu baigta. Periname prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra pirmininko, komisijos pirmininko pavaduotos ir sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties Sirijoje. Ponas Mavrojanis pirmiausiai kalbės vicepirmininkės vardu. Mr. President. Pone pirmininkė, gerbė Europos parlamento nariai, man malonu pristatyti ES poziciją ir naujausius veiksmus vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir komisijos vicepirminkės Catherine Ashton vardu. Padėtis Sirijoje ir toliau kelia didelį nerimą Europos Sąjungai didėja smurto apimtis, aukų skaičius pasiekė neįsivaizduojama lygi, pilietinio karo grėsmė tapo daug realesnė, taip pat e, konfliktai tarp atskirų religinių grupių nuolat aštrėja karinis įsikišimas padarytų e, didelį poveikį ne tik Sirijai, tačiau ir visam regionui. Reaguodama į naujausius įvykius, ES ėmėsi aktyvesnių veiksmų Sirijos atžvilgių, paragindama nutraukti smurtą ir taikiu keliu įvykdyti politinį valdžios perdavimą. Šią savaitę vyksta labai daug įvairių veiksmų tarptautinių lygių siekiant e, konsoliduoti tarptautinės bendruomenės pajėgas, e, sprendžiant Sirijos konfliktą. Komisijos vicepirmininkė per pastą plenarinę sesiją pristatė e, savo tarnybos poziciją praeisama parama Kofi Anano taikos planui ir ragindama užimti e, griežtesnę tarptautinės bendrijos, e, tarptautinės bendruomenės poziciją bei įtraukti įvykstančius procesus aktyviau Rusiją ir Kiniją. Komisijos vicepirmininkė vyriausioji galiotinė Keitė Ashton dalyvavo aukščiausio lygio sustikime Sirijos klausimų Ženevoje e, kur, kuriai pirmininkavo šeštadienį Kofi Ananas. Jungtinės tautos Arabų valstybių lyga, Europos Sąjunga, Kinija, Rusija, Prancūzija, Junktinė karalystė, Junktinės valstijos, tai Turkija, Irakas, Kuveitas dalyvavusios tame aukščiausio lygio sustikime susitarė dėl svarbiausių principų ir gairių, siekiant permainų Sirijoje, nustatant perinamosios laikinosios vyriausybės sudėti, kuri vykdytų ir perimtų vykdomosios valdžios e, funkcijas. E, Laikinoja vyriausybė, pernamo kotropio vyriausybė, abiejų sustarimų dalyvautų dabartinės vyriausybės nariai. E, ši darbo grupė pareiškė viską paramą Kofio Onano šešių punktų planui ES stebėjimo misija Sirijoje taip pat bando įnešti naujų iniciatyvų dabar vykstančius procesus, toliau pasisakydama, e, bet toliau pasisakoma prieš e, konflikto platesnio masto militarizavimą. Dabar bandoma įgyvendinti taikų Sirijos, politikos, Sirijos politikų vadovaujamą valdžios perdavimą, remiantis Kofi Anano pasiūlymu. ES yra įsipareigojusi imtis visų įmanomų veiksmų, kad e, padėtų gyveninti šį procesą. Sirijos draugų grupė penktadienį susitiks Paryžiuje šiame aukšto lygio susitikime. Dalyvaus iki šimto šalių atstovų. Tikimės, kad Sirijos draugų susitikime bus e, susitarta dėl vieningo įvykių Sirijoje vertinimo. <clears throat> Dabar reikia susitarti dėl svarbiausių valdžios perdavimo e, veiksmų, e, sudarant pernamą laikotarpį vyriausybę, kuri būtų priimtina taip pat ir opozicijai. Opozicijos nemažai atstovų šį pasiūlymą greitai atmetė, todėl akivaizdu, kad politinį sprendimą pasiekti bus pakankamai e, sudėtinga įgyveninti. Šiam planui prireiks taip pat ir nusekliai e, dirbančios ir reprezentatyvios opozicijos neseniai kairė. E, vyko Arabų lygos organizuojamas susitikimas, kuriame dalyvavo taip pat ir ES atstovai. Tai buvo dar vienas žingsnis bandant suvienyti atskiras opozicijos grupės. Turime e, siekti suvienyti Sirijos viduje ir už jos ribų veikiančias opozicijos grupės. Europos Sąjunga Keitė Ešton asmenyje ir toliau sustikinėja su atskiromis opozicijos grupėmis Sirijoje, buvo neseniai surinkti e, seminarai Briuselėje, kur, kurių pirmasis vyko birželio 24-25 dieną. Briuselėje jame dalyvavo platus ratas opozicijos veikėjų ir buvo svarstomi uh, valdžios perdavimo e, proceso įvairūs aspektai, įskaitant demokratijos ekonominius principus, taip pat mažumų teisės. Šie klausimai labai svarbus e, Europos parlamento nariams, jau daugelį atvejų atkreipėte į juos mūsų e, dėmesį. Šio renginio dalyviai pareiškia, kad Sirija turi būti šalis, kurioje e, gyventų visi vienodomis sąlygomis, taip pat ir tautinės mažumos. Liepos mėnesį bus rengiami kiti tokio pobūdžio seminarai, siekiant e, užtikrinti visapusiško pozicijos atstovavimą ir ES per tą laikotarpį e, bandys įgyveninti ir kitus veiksmus, kuriems tačiau vadovautų patys Sirijos politikai bei ragins jungtinės tautas, tarptautės organizacijas daryti didesnį spaudimą dabartiniam Sirijos režimui, nes šiuo metu toliau vykdomos masinės žudynės ir su tokia padėtimi taikstytis negalima visi, kurie vykdo šiuos nusikaltimus e, dabartinio konflikto metu privalo būti nubausti. ES atsakas neapsiriboja vien tik tai diplomatiniais ir politiniais veiksmais, kurie vykdomi visais lygmenimis. ES ir toliau taikys sankcijas, jas griežtins, kol bus tęsiamos represijos. Sankcijos yra taikomos Sirijos režimo režimui siekiant e, apriboti jo turimus išteklius ir e, apriboti gyventojams daromą žalą. E, birželio 23 dieną užsienio reikalų ministrai susitarė dėl dar vieno sankcijų raundo, kurios sankcijos pradėtos taikyti nuo gegužės mėnesio ir mes tikimės, kad tokiu būdu bus didinamas tarptautinės bendruomenės spaudimas Tuo pačiu metu ES didina savo tiekimą pagalbą žmogaus teisų apsaugos organizacijoms. Birželio 8 dieną buvo skirti 23 milijonai eurų specialioms priemonėms, kuriomis siekiama teikti paramą Sirijos plėtiniai visuomeniai ir Sirijos pabėgėliams kaimininėse valstybėse. Tose teritorijose, kur Sirijos pabėgėliai gyvena. ES toliau susirūpina su įvykiais Sirijoje ir siekia, kad būtų gyvenintas sustarimas tarp Sirijos vyriausybės ir jungtinių tautų e, bei stebi jo įgyvendinimą. ES šiuo metu yra skyrusi daugiau nei 44,6 milijonus eurų humanitariniai pagalbai e, teikti tiek Sirijos viduje, tiek kaimininėse šalise. Galiausiai ES palaiko jungtinių tautų stebėjimo misija teikia finansinę paramą, tam numatyta 8,5 milijono eurų bei 25 šarvuoti automobiliai skirtis teikiama logistinė pagalba, medicinė pagalba, jeigu tokios prireiktų. Mes siekime ir e, toliau skatinti dialogą, kuriame kuriam e, vadovautų patys Sirijos e, atstovai. Galiu patikinti, kad ES dės visas įmanomas pastangas, kad padėtų Sirijos žmonėms jų kovoje už laisvę ir taiką ir sudarytų sąlygas taikiam valdžios perdavimo procesui. Ačiū uždėmesi. Ačiū panai Mavrojaniui. Dabar kalbės frakcijų atstovai. Pirmoji kalbės kolegė De Kaiser. Kiek laiko man skiriate, ponai pirmininkė? Dvi minutės. Ačiū. Žinoma, mes e, palaikome ES politiką, kuriai atstovauja ir vykdo ponia Ashton. Tačiau šiandien tarptų kuklių turimų priemonių dar reikėtų paieškoti priemonių, kurias būtų galima konkrečiai pasitelkti, papildomų priemonių. Prieš tris savaitės e, buvau sustikusi su pono Abuani, kuris yra senas opozicionierius, e, prieš penkis metus buvo įkalintas e, ir po e, sustikimo, kai jis grįžo į Damaską, jis e, buvo suimtas ir įkalintas, vėl tai nebuvo jo pirmasis įkalinimas tame susitikime. E, buvo kalbama, kad jisai ketina nusižudyti po to, po to sustikimo, tačiau jis teigia, kad jūs neketina to daryti. Dabar, kai buvome sustikę nepersoniausiai, jis e, sakė, žiūrėkite, aš ne, nenusižudžiau, tačiau e, taigi jis neprarado vilties tiek e, savo įkalinimo metu, tiek jis nepraranda vilties, nepaisant to, tų žiaurių įvykių, kurie šiuo metu vyksta Sirijoje. Taigi, ką dabar turime? Įvairias ataskaitas Human Rights, ar Human Rights Watch, e, Amnesty International. E, jose kalbama apie nusikaltimus, e, smurtą, kankinimus. Iš tikrųjų, sunku įsivaizduoti tuos dalykus, apie kuriuos ten pranešama. Mes turime renktis laikotarpiui po Asado valdžios. Pirmininkas nutraukė kalbėti. Kolegė Šakė dvi minutės kalbės. Pirmininkas, labai apgalstauju, mėla kolegė, tačiau jums buvo skirtas dvi minutės ir mes paleidome laikrodį tik jums pradėjus kalbėti. Labai dėl to apgalėstoju, ponė Dėkuoju, ponė, ponė pirmininkė. Prieš šešias savaitės mes internete pamatėme žudinių huloje įrašus, kai buvo nužudyti moteris ir vaikai. Balasado režimas ir toliau vykdo karą prieš Sirijos gyventojus. Tačiau siriečiai ir toliau yra pasirengę mokėti e, didžiausią kainą tam, kad apgintų savo teisę gyventi ir teisę į orumą. Jie kalba apie tai, kad e, jie e, gali mirti nuo režimo mirtinės injekcijos, o ne nuo kankinimo. Ir mes turime pasakyti šiems žmonėms, kad mes jų nepamiršime. Ką reiškia šiuo metu uh, įsipareigojimas apsaugoti žmonės. Situacija Sirijoje yra labai sudėtinga. Naujos veiksmų grupės e, galvoja apie taip, kaip galima būtų gyventi Kofi Anano šešių taškų planą. Ir manau, kad e, Junktinių tautų saugumo e, taryba turėtų kuo skubiau parengti rezoliuciją. Aš džiaugiuosi, kad Turkija, nepaisant aiškių a, a, provokuojančių veiksmų iš Sirijos pusės, kai buvo a, kai buvo nušaltas e, lėktuvas, sureagavo labai, e, labai e, ramiai. Ir mes išreiškime užuojautą žuvusiojo artimiesiems. Rusija turėtų prisidėti prie šios krizės sprendimo, net jeigu tai būtų ir labai sunku. ES ir ypatingai pirmininkaujantis Kipras turėtų prisimti visą jiems tenkančią atsakomybę, reikalauti, kad būtų atvirai išnagrinėta, kaip įvyko taip, kad Rusijos laivas, gabenantis laivus, galėjo nuvykti į Rusiją. Šis parlamentas paragino Catherine Ashton pradėti tyrimą, tačiau iki šiol mes negavome dar jokių patikinimų, kad toks tyrimas bus atliktas. Be realių veiksmų visi mūsų pareiškimai tikrai nepadės Sirijos žmonėms ir tik galioti, liks galioti tik tai popieriuje. Ačiū kolegiai Šakė, toliau kolegiai Fliotra. Taip pat dvi minutės. Dėkuoju, ponė Šakė, ką tik kalbėjau apie labai aktualų klausimą ir jį skyrė e, tarybos pirmininkui ir aš tikiuosi, kad jie sureaguos. Kaip mes matome, kad situacija vietoje yra tiesiog e, tikra apokalipsė, tikras e, e, košmaras. Human Rights Watch reguliariai praneša apie tai, kad žmonės yra kankinami ir mes girdime baisius pasakomus apie tai, kas vyksta Sirijoje. Šiek tiek daugiau nei prieš savaitę buvo imtasi naujų diplomatinių iniciatyvų siekiant surasti sprendimą. Ir aš manau, kad susirinkimas Ženevoje, nors ir e, jo metu ir nebuvo surastas tinkamas sprendimas, tačiau pateikė įdomią mintį surenkti tarpinę vyriausybę, perinamą vyriausybę. Ir aš manau, kad tai yra puiku. Ir puiku, kad tokiamis aplinkybėmis, kai atrodo, kad jokio sprendimo negalima surasti, reikėtų stengtis neskatinti režimo imtis papildomo e, smurto. Ir e, antra, mes turėtume įtraukti į sprendimą Al-Asado e, partijos atstovus bei kariuomenės atstovus. Mes išgyvenam labai svarbų laiką ir aš norėčiau, kad, kad uh, Arabų lygos ir Sirijos opozicijos susitikimas, kuris vyko šią savaitę, kad Rusijos bandymai tarpininkauti, kad visi šie dalykai padėtų mums surasti, kad ir menkiausia galimybė spręsti šią situaciją. Ir ES turėtų ją pasinaudoti Paryžiuje, kai savaitės pabaigoje vyks Sirijos žmonių bičiulių susitikimas šios savaitės pabaigoje. Minutė. Ačiū kolegai Flotvė, dabar ponas Van Ordenas, vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Man atrodo, visi turime suprasti, kiek um, daug um, aukų e, Sirijoje dėl dabartinių įvykių. Ir daugelis e, politikos aspektų mūsų buvo neteisingi, um, buvo neteisingai orientuojamasi į Iraną ir dabar Hamas perkelė iš Damasko savo pagrindinę būstinę. Um, um, Sirija ilgą laiką buvo ir Hezbollah pagrindinė um, būstinė, o Sirijos klausimas taip pat svarbus ir taikos Izraelyje užtikrinimo kontekste. Kol kas su Asado režimu to pasiekti tikriausiai nepavyks. Yra ir strateginių interesų e, Sirijoje, labai svarbu čia užtikrinti skaidrumą tam, kad nebūtų jokios teroristinės veiklos finansuojama Sirijoje, kad nebūtų tam teikiama jokia parama iš trečiųjų šalių ir kad nebūtų toliau tesama um, smurtaujantį Asado politiką. Ačiū kolegai Van Orden. Kolegui Van, kolegai Van Orden. Ponas Angurakis netvyko, Tad viena minutė, pusantros minutės suteikiama ponui Skota. E Ačiū, ponė pirmininkė, kaip ir buvo jau sakyta, aš taip pat norėčiau pareikšti susirūpinimą tuo, kas vyksta Sirijoje dėl vykstančio konflikto, kiek, kiek daug žmonių aukų e, čia yra e, fiksuojama. Ir dėje. M, tie įvykiai vyksta dėl to, kad yra formuojama e, valdžios visiškai netinkama politika. Ir yra, ir kyla daug taip pat dar ginčių ir dėl etninių mažumų gyvenančių šioje šalyje. Tikiuosi, kad ES imsis tinkamų politinių veiksmų, kad matytųsi aiškus rezultatai. Nes nebegalime toliau toleruoti nei karių, nei civilių aukų. Ačiū ponui Skota. Toliau ponas Brok. Šiek tiek kitoks kalbėtojų sąrašas dabar. Pirmiausiai ponas Brokas. Apgalėstaujam dėl to, kad pasikeitė tvarka. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju, kad um, atlikote šį pakeitimą sąrašą, nes turėjau išvykti, išeiti į frakcijos posėdį. Vieną pastabą norėčiau pateikti, man atrodo, užsienio reikalų ministrų darbas nuveiktas praėjusią savaitę ir taip pat Europos vadovų e, tarybos sustikimo išvados. Mm. Taip pat ir konferencija dėl Sirijos rodo, kad e, opo opozicija Sirijoje yra labai susiskaldžiusi. Mes neturime dabar kalbėti apie tai, kad smerkėme Asadą, tas yra vienareikšmiška. Smurtas e, jo prieš savo paties tautą yra be abejo netoleruotinas dalykas. Bet esmė ta, kad opozicija nesugeba mm, susitarti dėl mm, savo politikos krypties, dėl etninių mažumų e, ir etinės mažumos ir toliau turi nuogastauti to, kad e, islamistų valdžia joms būtų dar žalingesnė negu kad dabartinė. Turime suprasti, kad tuos dalykus reikia vertinti labai blaiviai ir taip pat turėti galvoje ir e, finansavimą iš Saudo Arabijos, e, salafistų rėmimą. Tai yra taip pat didžiulė problema. Taip pat dar noriu pareikšti, kad simpatizuoju Turkijos politikai. Turkai tikrai daug e, naštos prisima savo, daug atsakomybės prisima savo. Be abejo, lėktuvo numušimas buvo visiškai netoleruotinas dalykas. Ir partnerė Turkija, e, mūsų NATO partnerė, nusipelno solidarumo mūsų rodomo. Tačiau ir dar kartą noriu e, primiktinai pareikšti ir pasakyti mm, vyriausiai galiotiniai, kad reikia nuversti pagaliau e, Asado režimą, užbaigti jį, bet negalime to daryti E, matydami, kad situacija galbūt nebus geresnė atėjus į valdžią islamistams. Taigi bendrija turi kalbėti be abejo vienu balsu ir taip pat e, dėrėtis dėl tolimesnės padėties Sirijoje, e, neišleidžiant iš akių ir Turkijos kaip partnerės. Reikia ieškoti taikaus sprendimo tam, kad etinės mažomos turėtų savo vietą Sirijoje. Vielen Dank, Herr Kollege Brok. Ačiū kolegai Brokui, dabar vieną minutę kalbės kolega Haut. Ačiū pirmininkė. Pirmkiaujančio šalies atstovas savo pareiškime teigia, kad atsakingi asmenys turi būti patraukti atsakomybė. Noriu paklausti, kodėl reikalų ministrai atsisakė nuorodos į tarptautinį baudžiamąjį teismą, turėtų, kuriame turėtų būti baudžiami Sirijos nusikalteliai ir e, kodėl per e, Junktinių tautų žmogaus teisų tarybą, kuris, kuri vyko šią savaitę, ta nuoroda taip pat nebuvo pasitelkta. Ar jūs e, nepalaikote tokios iniciatyvos? Mes skaitėme šią savaitę išplatintą Human Rights Watch ataskaitą, kurioje kalbama apie įvairius kankinimus, elektrošoku, apie mušimus, taip pat seksualinius nusikaltimus, nagų ištraukimą ir e, e, tokius pavyzdžius e, kaip pakabinimą už riešų ir laikymą aštuonias dienas ir buvo pristatomi nukentėjusių asmenų E, tiesioginį liūdėjimą, kodėl jūs apie tai nekalbate savo išvadose. Ačiū ponai Haujtai, kolega Salafrakos vieną minutę dabar kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Sirijos įvykiai pasižymi vis didesniais smurto mastais, bombardavimais Holmse, kitose miestuose žūsta daug žmonių, daugiau nei 4000 per pastaruosius 8 mėnesius žuvo arba dingo be žinių. Taip pat e, vyksta įvairūs e, susirėmimai ir konfliktai religinių pagrindų. Kaiminystės santykiai tarp Sirijos ir Turkijos tampa vis įtemptesni. Čia taip pat galime tikėtis įvairių neprognozuojamų įvykių kilo klausimas, kodėl Turkija remia Sirijos opoziciją, kodėl teikia jai prieglopsti. Reikia paminėti, kad krikščionis gyventi šiame regione nesijaučia saugus, tarptautinės diplomatijos fronte nesijimama pakankamų priemonių ir veiksmų, Rusija nenori prisijungti prie Sirijos draugų rato Mūsų laukia dar e, gilesnė krizė, turime būti jai pasirengę. Pirmkas, ačiū kolegai Salavrakos, dabar kolega Angurakis pusantros minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau e, atsiprašyti. Mes smerkime Birželio 29-osios vadovų tarybos išvados dėl Sirijos ir Irano, nes uh, bandoma pasirenkti imperialistiniai ES NATO e, intervencijai į Siriją, taip pat ir naujos kapitalistinės jėgos iš Rusijos, Kinijos ir Indijos ketina įsikišti didėję grėsmė iš ES NATO valstybių Sirijos atžvilgių, taip pat iš kitų šalių. Graikija pasirengusi mobilizacijai E, svarstama galimybė nustatyti neskraidimo zoną ir kitos įvairios galimybės buvo minėtos. ES, e NATO, JAV kišasi į Sirijos vidaus reikalus, e, teikiama klaidinanti informacija. Irakas, Afganistanas, Libija taip pat bando daryti savo įtaką. Mes smerkėme ES ir NATO kišimasi bei Turkijos į Sirijos reikalus ES grasina sugriežtinti sankcijas, taip pat e, grasina karinė intervencija, jeigu Sirijos vyriausybė nenusileis ir nepradės įgyveninti jų planų, buvo nuspręsta taikyti naftos embargą, tai taip pat e, turės neigiamos įtakos ir padarinių Sirijos paprastiems gyventojams. Mes turime ryštingai kovoti su tokiais ES ir NATO sprendimais. Ačiū kolegai Angurakis Alkadraui, dabar kalbės pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Tie žiaurumai Sirijoje nesibaigia, tarptautinė bendruomenė nieko nedaro. Nežinau, ar e, sustikimai Ženevoje gali būti laikomi sėkmingais. Atrodo, kad vienintelis problemos sprendimo būdas yra bendradarbiavimas tarp opozicijos ir vyriausybės, priešingų atveju kils krūvinas pilietinis karas, tačiau skirtumai yra per dideli, turime iškoti galimybę susadinti per vieno stalo uh, E, valdantį režimą ir opoziciją pritariu kolegai Brokui, kuris teigia, kad būtina sėkmingo konflikto sprendimo prielaida yra opozicijos vienybė, vienos vizijos turėjimas dėl Sirijos ateities. Ir e, aš paraginčiau visus toliau išlaikyti Sirijai daromą spaudimą tam, kad būtų e, žengiama būtent ta linkme, apie kurią kalbėjau. Pone Krėtų kalbės dabar pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Padėtis Sirijoje blogėja, nepaisant tarptautinės bendruomenės pastangų rasti visiems priimtiną konflikto sprendimo būdą. Konfliktas gali persimesti ir į kitas regiono valstybės, kiekvieną dieną žūsta nekalti žmonės, grėsia tikras plėtinis karas, kurio mastas yra neįsivaizduojamas. Sirijos žmonės nori gyventi laisvai ir demokratiškai, tačiau jų padėtis tik blogėja, persiekėjami krikščionys ir tai uh, suteikia konfliktui papildomą lygmenį Rusija ir Kinija, tačiau nekeičia savo nusistovėjusios pozicijos Sirijos konflikto atžvilgių. Mums tenka atsakomybė už patiriamas aukas, turime siekti šios žmonės apsaugoti. ES turi laikytis aiškios nuseklios pozicijos siekiant taikaus konflikto sprendimo, siekiant e, paskatinti dėrybas ir nutraukti priešiškus e, veiksmus. Ačiū kolegijai Krėtų. Vieną minutę kalbės kolegija Romero Lopis. Gracias, uno de los. Ačiū, panė pirmininkė. Kofenano plane yra numatyta, kad kariuomenė turėtų pasitraukti ir kad konfliktas turėtų būti demilitarizuotas, nukarintas, tam, kad būtų užkirstas kelias galimam karui, kuris beje jau vyksta. Akivaizdu yra, kad mes turime siekti, jog opozicijos jėgos būtų e, vieningos. Mes jau girdėjome reikalavimus parengti bendrą strategiją. Europos Sąjungo, Sąjunga turėtų uždrausti prekiauti ginklais ir, e, ir amuniciją su Sirija. Ar šis draudimas buvo gyvendintas ir kas apie jį mums yra žinoma? Rusijos kariniai laivai gabena ginklus į Siriją, tai yra gerai žinoma. Tokio situacijoje, situacijoje mums būtų svarbu užtikrinti, jog kariuomenė ne vien tik tai sugrįžtų į, kare, į kareivinės, bet kad ir būtų ap, apskritai atkurtas stabilumas. Dėkuoju, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų ir pirmasis kalbėtas yra ponas Sonik. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes visi esame sukrėsti dėl to, kas vyksta Sirijoje. Aš manau, kad jei mes norime užkirsti kelią tolesniam kraujo praleimui, tuomet turime reikalauti, kad Junktinių tautų saugumo taryba patvirtintų atitinkamą rezoliuciją. Akivaizdu, kad e, situacija, kurioje atsidūrime šiandien, susidarė dėl to, kad visus veiksmus e, jungtinės tautose blokuoja Rusija ir Kinija. Ir todėl ES turi spausti šias šalis. Negalime ignoruoti e, Maskvos veiksmų, nes ji gali padaryti galą krovinam konfliktui. Tačiau panašu, kad iki šiol Rusijos užsienio reikalų ministras e, tik tai e, apsimetinėja ketinas imtis veiksmų. Todėl turime spausti Maskvą, reikalaudami, kad ji vietoje Sirijoje imtųsi veiksmingų veiksmų e, kriziai spręsti. Dėkuoju, ponui Sonik. Toliau, ponio Dusanės. Net jeigu ir mes visi tarp, tarpusavio diskusijose galime ir abejoti dėl to, ar demokratinėmis jėgomis galima būtų išspręsti dabartinę situaciją. Vis tiek turime stengtis panaudoti visas įmanomas e, e, diplomatinės priemonės. Sirijoje dabar yra, e, da, išgyvena ir humanitarinė krizė. Štai dėl turime atvirai kalbėti apie tai, kas vyksta Sirijoje, kaip to paprašė Junktinių tautų generalinis sekretorius visiškai teisingai ir jums taip pat uh, Ir žinoma, ir apie universitetinio organizacijos skelbimus pranešimus, ir apie pranešimus apie kankinimus. Taigi mes turime taip pat reikalauti, kad būtų pakeista saugumo tarybos veiksma tam, kad mes galėtume reaguoti tais atvejais, kai yra pažydinėjimos žmog, žmogaus teisės, kai yra žm, žudomi žmonės ir kad nebūtų leista vienai ar dviem šalims blokuoti taip reikalingus sprendimus saugumo taryboje. Ponas Tanak, ponė pirmininkė, Sirijos opozicijos vadovai teigia, kad šio konflikto metu žuvo 15 tūkstančių žmonių. Šis konfliktas tęsiasi jau beveik pusantrų metų. Ir mes žinome, kad režimas ir toliau vykdo žudinės prieš savo, savo, savo žmonės ir opozicija, kuri, kuri šiuo metu yra susiskaldžiusi, turėtų vieningai pasipriešinti e, Bašaro Alasado režimui. Šis konfliktas vis labiau panašėja į civilinį e, karą. ES turėtų visiškai paremti Ženevoje pasiektus susitarimus tam, kad būtų sudaryta laikinojo perinimo laikotarpio vyriausybė, kurioje negalėtų dalyvauti Bašaras Alasadas ir kad ši vyriausybė parengtų tinkamai laisvus rinkimus. Be to, šią, pasinaudodama šią galimybę, aš norėčiau padėkoti Turkijai už tai, kad ji priėmė e, e, pabėgėlius iš Sirijos ir taip pat tam, kad aš reikščiau uh, užuojautą uh, nušauto lakūno e, šeimos nariams. Ir dar kartą pakartoti, kad mes turime padaryti viską, kad, kad pašalintume šį baisų režimą uh, Damaske. Kolega Tenok, ar sutinkate su klausimu, kurį jums noriu užduoti ponas Howitt? Kolegė Howitt. Pone Howitt, prašau. Taip, aš e, žinau, kad mano gerbiamasis kolega kalbėjo visiškai e, nuoširdžiai, tai tačiau norėčiau jo paklausti, kodėl mūsų šalies vyriausybė, kuriai vadovauja, e, vadovauja jo partijos, jo partijos, jo partija neparėmė kelių ES valstybių narių pastangų kodėl e, Brit, Didžioji Britanija neparagino imtis tinkamo sprendimo. Ponas Havotas puikiai žino, kad aš nekalbu vyriausybės vardu. Ši vyriausybė yra koalicinė vyriausybė ir aš negaliu prisimti atsakomybę už užsienio reikalų ministerijos ar užsienio reikalų ministro veiksmus. Aš būčiau labai laimingas, apsidžiaugčiau, jeigu Bašaras Al-Asadas būtų teisiamas tarptautiniame baudžiamame tribunolė. Ir Gali būti taip, kad jei ba, al, Bašaras Alasdas žinos, kad jis bus patrauktas atsakomybėn būdžiamajam tribunole, tuomet jis turės pa, pa, dar daugiau priežaš, priežasčių išsaugoti savo o, valdžią. Arba jis tiesiog bandys ieškoti prieglapščio jam draugiškoje šalyje. Ačiū kolegai Tenok, dabar panas Belteris. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau E, ponios Ešton atstovo paklausti dviejų dalykų. Turint galvoje padėti Sirijoje, reikėtų skirti Europos Sąjungą paramą ir Alahą taikus e, judėjimas e, turėtų būti remiamas. Tikiuosi, kad ES delegacija Damaskė tą daro. Ir taip pat, kiek anksčiau jau kitoje diskusijoje su klausęs, ar yra stebima ir krikščionų padėtis Sirijoje. Taip pat yra ir daugybė sunitų. Galime skaityti daug spaudoje apie pagrobimo atvejus, didžiausias išpirkas ir tada supranti, kad situacija tikrai labai dramatiška labai tikiuosi dėl to, kad ES ką nors nuveiks šioje srityje. Ir ne tik sutelks visus veiksmus į opoziciją užsienyje. Ačiū kolegai Bederiui, toliau kolega Obermaeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau keletą mėnesių skaitome ir matome įvairiausius e, siaubingus e, vaizdus ir žinutės apie padėtį Sirijoje ir humanitarinė pagalba, kad ir kokia būtų naudinga, dėja e, neišsprendžia pačios problemos esmės. Tiesa, problema yra ne pats režimas, radikalios islamistinės jėgos um, suska, susiskaldžiusios perėmė opoziciją ir e, panašu, kad einama tą pačią linkmę, kaip ir Saudio Arabijoje ir kitur. Opozicija kaip tik vakar susitiko su musulmonų brolyje Egipte Ir aš suprantu tiek etninių mažumų nuogastavimus, tiek 15 procentų krikščionių Sirijos piliečių nuogastavimus. Dabar reikia būtinai padėti Sirijos žmonėms ir tikiuosi, kad pereimas prie um, naujos valdžios um, Ir manau, kad be Rusijos iš tikrųjų pereiti prie kitos um, valdžios Sirijoje neišeis, reikia tartis ir su ja. Ačiū kolegai Obermeieriui. Ir paskutinė kalbėtoja ponė Ojuland pagal procedūrą prašau žodžio. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti e, veiksmų grupės e, darbo rezultatus e, ir taip pat įvertinti Kofienano taikos plano svarbą. Nes tai, kas vyksta Sirijoje, susijęs su visu regionu ir čia nepakanka um, dabar dedamų visų alternatyviosios diplomatijos veiksmų. Kovojančios jėgos turi pagaliau užbaigti visą smurtą tam, kad būtų galima ramiai susėdus e, kalbėti apie Sirijos ateitį. Turi baigtis smurtavimas prieš Sirijos žmonės, reikia prisijimti atsakomybę prieš Sirijos piliečius ir užtikrinti taikų pereimą prie naujos valdžios turėtumėm primiktinai reikalauti, kad e, visi judėjimai Sirijoje atstovaujantis įvairioms religinėms ar etinėms mažumoms būtų kviečiami į vairius e, pokalbius į dialogą dėl būsimos valdžios. Ačiū poniai Ojuland. Ir baigiamąjį žodį diskusijoje tars ponas Mavrojanis. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugelis pasisakiusiųjų minėjo pagarbą mažumoms, etnėms mažumoms, religinėms mažumoms, ypatingai krikščionims Sirijoje. Ir noriu užtikrinti jūs, kad mes tikrai remiame visas etninių mažumų grupės, kurias, kurios dirba taikos link ir tikrai gerbėme kiekvieną tą etinę mažumą, visas bendruomenės remiame, įskaitant be abejo ir krikščioniškąją bendruomenę. Taip pat nėra jokios abejonės, kad žmogaus teisės yra labai smarkiai pažeidžiamos Sirijoje. Bet čia turėtų tikriausiai veiksmų imtas taip pat ir tarptautinis baudžiamasis tribunolas. Turime visi suprasti, kiek daug pasiekė tarptautinė bendruomenė ir kaip mes visi tikime atskaitomumo principų. Bet tiesa yra taip pat ir tai, kad apie tarptautinį baudžiamąjį tribunolą buvo kalbėta tiek Ženevoje, tiek New York'e, kai buvo rengiama nauja rezoliucija tuo klausimu. Ir dabar yra daug diskusijų apie tai, ar galima remtis tuo būtent šiuo metu. Taip pat reikėtų pasiekti, kad Kinija ir Rusija remtų naują veiksmų grupę ir naują veiksmų planą. Mes visi sutarėme dėl to, kad reikėtų šiuo metu, dar kartą kartoju, šiuo metu vengti bet kokių kontroversiškų aspektų minėjimo. Bet be abejo, atėjus laikui mes dar grįšime taip pat ir prie baudžiamojo tribunolo klausimo ir nuorodos į jį. Taip pat turiu pasakyti, kad e, su susidomėjimu išklausėme kartu su kolega vykdomuoju e, direktoriumi VT Jerudimu šios diskusijos ir mes abu apie viską pranešime ir baronieniai Ašton. Su nekantrumu laukiame taip pat ir tolimesnių diskusijų dėl padėties Sirijoje per ateinančias savaitės ir mėnesius vykstant pereinamajam laikotarpiui šalyje. Nuolat jums pranešime apie tai, kas vyksta ir remdamėsi jūsų parama, tikimės galėsime sustabdyti smurtavimą Sirijoje ir pasiekti taikų perimą prie naujos valdžios. Ačiū visiems už patiktas pastabas ir klausimus. Europos e, Sąjungos politika savo veiksmais stengiasi reaguoti į įvykius Sirijoje ir mes tenksimės atižvelgti kiek įmanoma labiau į vairias pozicijas ir siūlymus. Buvo išduotas klausimas ir dėl mano mm, nacionalinių įgaliojimų galbūt ar kompetencijos e, šiuo klausimu, kadangi esu keprietis. Bet vis dėlto to negaliu sakyti vyriausiosios įgaliotinės vardu, nors galiu pareikšti, kad Kipras e, daro viską, kad e, būtų elgiamasi atitinkant ES politiką kad būtų laikomasi ginklų, ginklų embargo. Ir mes taip pat siekiame, kad būtų atitinkamuose forumuose pradėtos diskusijos dėl geriausios praktikos šioje srityje. Dėl laivų. Dėl laivo Chariot Kipras gavo patikinimus iš laivo kapitonų ir taip pat e, laivo savininkės įmonės, kad, baig... kad tikslas to laivo buvo Turkija, uostas Turkijoje, o ne Sirijoje. Žinome, kas vyko paskui. Bet turint galvoje šios įvykius, tiek muitinės, e, tiek policija e, Kiprė išplatino pranešimą, įspėjantį visą personalą, taip pat laivų savininkės įmonės dėl sankcijų vykdomų trečiųjų šalių atžvilgių, ypatingai Sirijos ir Irano atžvilgių. Ir taip pat primenama apie sankcijas, apie pasiekmes e, galimas nesilaikant tų nurodymų. Taip pat yra jau ir teisininkams pateikti atitinkami nurodymai pradėti teisinius veiksmus prieš to laivo savininkę. Kipras visiškai pasirengęs taikyti visas ES priemonės ir saugumo tarybos numatytas priemonės trečiųjų šalių atžvilgių mes išliekame budrus, stebime situaciją ir stengsimės gyvendinti embargą kurį numatė ES Sirijai ir kitiems autoritariniams režimams. Ta darydamas, Kipras tikisi ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su partneriais Europoje. Norime dalytis informaciją, gerąją patirtimi ir praktiką ir taip galėsime visi prisidėti prie tarptautinių pastangų, užtikrinant e, ne, ginklų neplatinimą, ginklų embargą ir skatinant taiką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 Ačiū ponui Mavrojanis. Diskusija baigta. Dabar keletas pranešimų. EPP ir SRD frakcijos pateikė prašymus dėl